turite pastabų, tada uh, tvirtiname protokolus. O pagal mūsų darbo tvarkę yra ponios Ines Aela Sender pranešimas. Pranešimo tema keitimasis informacija tarp valstybių apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Taigi suteiksiu žodį pranešėjai, ponia Sender, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes plenarnėme posėdėje baigsime svarbų, svarstyti svarbų klausimą, ilgą klausimą. 2008 metais, kai pirmininkavo Prancūzija, mes tuo metu pradėjome, pasiūlėme pirminį pasiūlymą, kuriame buvo numatytas sprendimas atsisakyti iškirsti kelią nebaudžiamumui keliuose ir sumažinti diskriminaciją tarp nusižengimus padariusių asmenų keliuose. Taigi tai yra europinės klausimas, horizontalus klausimas, jo tikslas yra pagerinti saugumą keliuose. Mes norime, kad nu- nukentėjusiųjų, sužeistųjų skaičius eismo įvykiuose sumažėtų. 2008 metais pradėjome labai ryštingą procedūrą remiantis informacija, kurią pateikė atitinkamos organizacijos, nukentėjusių šeimų, organizacijos, kitos svarbios europinės organizacijos bei eismo institucijos TISPOL ir panašiai. Taigi informaciją gavome iš tokių organizacijų ir e, pradėjome procedūrą tam, kad tie nusižengimus padarantys asmenys būtų informuoti apie nusižengimą ir galiausiai būtų tinkamai nubausti, kad nebūtų nesiautėtų nebaudžiamumas. Tačiau, kaip dažnai pasitaiko, taryba nepritarė tam, ką siūlė komisija ir parlamentas ir užblokavo šį klausimą ir niekas nebuvo daroma iki 2011 metų, kuomet pirmininkavimą perėmė Belgija. Ir aš norėčiau pagirti pirmininkavusią Belgiją, nes jie labai ryštingai drąsiai perėmė šio klausimo svarstymą, buvo pakeistas teisinis pagrindas, pasirinktas policijos bendradarbiavimas kaip teisinis pagrindas ir buvo iš naujo pradėta ši procedūra. Būtent pirmininkavusi Belgija kartu su vėliau pirmininkavusi Vengrija pradėjo šią procedūrą, pasirinko naują teisinį pagrindą. Tas tiesa, tačiau mums pavyko pagerinti proced... pasiūlymą tam tikrą prasme ir uh, praradome tokias svarbias valstybės narės kaip Junktinė karalystė, Airija ir Danija, tačiau kaip e, kompensacija mums pavyko prailginti nusižengimų sąrašą ir taip pat buvo įtraukti pasiūlymai dėl policijos bendradarbiavimo. Galiausiai 2013 m. lapkričio mėnesį buvo parengta ta priemonė, kurią turėjo į savo teisės aktus perkelti valstybės narės. 14 metų gegužės mėnesį galiausiai Teisingumo teismas mus įspėjo dėl to, ką mes ir taip žinojome, bet nieko negalėjome dėl to padaryti. Būtent, kad pirminis teisinis pagrindas, kurį pasiūlė komisija ir kuriam galiausiai pritarė parlamentas, buvo teisingas, tai yra kelių eismo saugumas. Tačiau problema buvo ta, kad valstybės narės jau taikė veikusią direktyvą ir pasiekė neblogų rezultatų, keisdamosis informaciją pagal tą teisinį, teisinį pagrindą. Taigi, mums, aišku, reikėjo atsižvelgti teisingumo teismo sprendimą Teisingumo teismas mums skyrė kelis mėnesius tam, kad būtų pertvarkytas tekstas. Komisija pasiūlė naują variantą, dėkojame komisijai už tai. Ir štai dabar vėlgi susitinkame parlamente ir aš manau šiuo atveju mes tikrai siūlome labai dosnų variantą. Aš norėčiau tai paminėti, nes norėčiau, kad ir komisija atsižvelgtų į parlamento dosnumą. Mes nepradėjome iš naujo svarstyti viso klausimo parlamente. Mus e, galbūt nelabai tenkino ta procedūra, informacinė procedūra, bet mums tiko tai, kas buvo padaryta ir prašome dabar komisijos, kad jį viską padarytų, jog būtų kuo galima greičiau perteikta, e, pateikta peržiūros ataskaita ir kad jie drąsiai pateiktų naujus pasiūlymus tam, kad būtų užbaigta ši procedūra. Aš manau, kad mes esame skolingi eismo įvykių, eismo nelaimių aukų šeimoms. Nes tiesa, kad būtent tokiu atveju e, piliečiai jaustųsi, jog ES juos gina, gina nuo nelaimingų atsitikimų keliuose. Ačiū. ačiū Labai ačiū pranešėjai, o dabar suteiksiu žodį komisijos naribults. Prašom. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai Komisijos vardu norėčiau padėkoti parlamento nariams ir ypač pranešėjai, poniai Ajala Sender, kad labai greitai išanalizuotas buvo pasiūlymas ir kad per teismo nustatytą terminą buvo priimtas galutinis variantas. Ir tai yra puikus mūsų tarp institucinio bendradarbiavimo pavyzdys, kaip tas bendradarbiavimas gali duoti per trumpiausią laiką gerų rezultatų. Komisijai pavyko išspręsti problemą, dėl kurios praėjusiais metais Teisingumo teismas priėmė sprendimą, bet tuo pačiu išlaikyti ankstesnės direktyvos esmę ir naujoji direktyva bus perkelta į visų valstybių narių nacionalinę teisę, o ne tik į 25 valstybių narių teisę, kaip kad buvo anksčiau, o tai yra direktyva nebūtų perkelta Junktinės karalystės, Airijos ir Danijos teisę. Mes tokiu būdu užtikriname teisinį testinumą ir siektina tikslą, kad kuo mažiau būtų aukų keliuose, ypač baudžiant tuos, kurie nesilaiko kelių eismo taisyklių. Ir naujoji sistema padės lengviau atpažinti vairuotojus, kurie pažeidžia taisyklės ne savo valstybėje narėje. ES piliečiai dabar geriau negu anksčiau suvoks, kad kelių eismo saugumas nėra tik nacionalinis vidaus reikalas, kad tuo rūpinasi visi ir kad už pažeidimus a, gali a, e, būti baudžiama bet kurioje valstybėje narėje. O sistema leis nustatyti autom, pažeidusio automobilio savininko tapatybę. Ir tokiu būdu atvykę iš kitos valstybės narės vairuotojai nebeliks anonimiški ir nekantrai laukiu mūsų šios popietės diskusijos, kurie, tikiu, bus įdomi. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos narą. O dabar pradėsime diskusiją ir pirmiausiai pasisakys ponas Bach, PPE vardu dvi minutės. Gerima, ponė pirmininkė, gerima komisijos narė Pulsa, aš norėčiau iš pat pradžių pasinaudoti progą ir pagirti e, tikrai pavyzdingas bendradarbiavimą tarp tarybos ir komisijos. Mes suprantame, kad kel, sauga keliuose iš tikrųjų yra didžiulis prioritetas, pirmiausia, mūsų institucijose. Todėl mes turime tęsti bendras pastangas iki 2020 metų ir sumažinti kitų metų būtent per pusę žuvusių kelyje skaičių. Todėl mes turime kurti geresnę infrastruktūrą, taip pat pasirūpinti transporto priemonių saugą. Tai yra mūsų svarbiausi prioritetai. Aš manau, kad e, pirmiausia turėtų būti įgyveninta šita direktyva visose 28 valstybėse narėse, Didžios Britanijoje, Airijoje ir Danijoje taip pat. Ir, žinoma, tos direktyvos nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinius teisės sektus. Be to, turi būti užtikrinta, kad valstybės e, turi, e, laikysis perkeliamus į nacionalinę teisę terminų. Ir turi būti užtikrintas visų vairuotojų lygiai teisiškumas, nesvarbu jie yra važinėjantys šioje šalyje ar atvykę iš užsienio. Turi būti atkreiptas didesnis dėmesys būtent į šitą per didelį greitį, į alkoholio vartojimą už vairo. Tai yra baustini nusižengimai, nesvarbu, iš kokios šalies yra vairuotojas. Ir turi būti skleidžiama atitinkama informacija. Ši tema, tai būtent e, sauga keliuose, yra svarbi mums visiems. Pirmiausia, todėl, kad kai kuriuose valstybėse dėja e, žausiųjų kelyje skaičius padidėjo. Ir kaip ponia Ajala Sender pasakė, aš esu užtikrintas, kad 2016 metų lapkričio mėnesį komisija pateiks savo pažangos ataskaitą ir pristatys pasiekius rezultatus. Tik tai taip įstatymų leidėjai galės įvykdyti savo įsipareigojimus ir atsiliepti į lūkesčius. Ačiū, ponė Sartokas, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerima e, ponė komisijos narė, gerima pranešėja. Aš manau, kad mes žengėme teisingą linkme. Mes bent jau atsakėme į klausimą, ar tie žmonės, kurie užsienyje e, pažiūrė kelių eismo taisyklės, gali būti patraukti baudžiamojo atsakomybę. Nes iš esmės tai nėra lengva atsižvelgus į tas e, sistemas, kurias taiko 28 valstybės narės. Mes turime atsižvelgti į dabartinę situaciją. Pavyzdžiui, mes e, dabar palyginę savo programų rezultatus, galime matyti, kad e, žuvusių kelyje skaičius sumažėjo. Bend, bendri skaičiai sumažėjo. Kodėl aš taip sakau? Dabar mes atsidūrime tokioje situacijoje. Pirmiausia, jeigu žmogus e, pažeidžia kelių eismo taisyklės e, kitoje šalyje, jam žinoma yra atsiunčiamas atinkamas laiškas. Bet ar iš jo išieškoma ta bauda, ar iš tiesų jisai nubaudžiamas. Kai kuriais atvejais nėra taip. Todėl aš manau, kad tie aha, žmonės, kurie pažeidė taisyklės, e, vengia mokėti baudas, nežino, kad jie, niekas jiems už tai negresia. Aš manau, kad 2016 metais mes turime įvertinti dabartinę bendrą sistemą ir ateityje, artimiausiose teisėkuros iniciatyvose į tai atsižvelgti. Būtent, kad būtų išieškomos tos baudos. Ir tik tai taip mes galėsime užtikrinti, kad huliganai keliuose neliks nenubausti. Aš manau, kad iš tikrųjų pradžia tinkama. Norėčiau padėkoti pranešėjai už sunkų darbą. Ir laukiu naujo teisėkuros pasiūlymų, kurio mūsų atsižvelgta į daugiau aspektų. Ačiū, panė Vandalinas. Dvi minutės. Ačiū toliau, ponas Vandalin. Dvi minutės. Pirmininkė, kiekvienais metais 25 tūkstančiai piliečių nukenčia keliuose įvairiuose eismo įvykiuose. Ir jeigu suskaičiuosime, kiek lieka nedarbingi, neįgalus, tai jų skaičius sutampa su stambių Europos miestų gyventojų skaičiumi. Todėl reikalinga užtikrinti ne tik geresnę infrastruktūrą, bet geresnę informacijos teikimą ir pagalbą. Tarp valstybiniai kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai yra labai aktuali tema ir tikriausiai reikėtų taryba, taryboje imtis teisėkuros iniciatyvų. Bet nemanau, kad um, socialinės problemas mes galėsime taip gerai išspręsti. Bet kuriuo atveju šio pasiūlymo įsigaliojimas leis mums užtikrinti nors kiek didesnį eismo saugumą Europoje ir spręsti tarp valstybinių pažeidimų problemą, ypač tais atvejais, kai pažeidimai yra pakankamai rimti. Tarp jų norėčiau paminėti rim, didelį greičio viršymą, vairavimą išgėrus arba apsvaigus nuo narkotikų. Labai svarbu, kad mes gerai žinotume, kokia yra tikroji padėtis. Ir e, tikiuosi, kad e, ši direktyva um, turės realią galę, o neliks tik tai uh, popierinę kaliausę. Labai svarbu ne tik nubausti pažeidėjus, kur jie beįvykdytų pažeidimą, bet taip pat ir atitinkamai šviesti visuomenę, kad vairuotojai elgtųsi atsakingai keliuose. Ačiū toliau, ponia Bilbao. Ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena visiems. Pasaulio sveikatos organizacijos atlikti tyrimai rodo, kad e, pasaulyje pagal mirtingumą kelių eismo e, taisyklių pažeidimai ir avarijos keliuose yra septintoji mirties priežastis. Ne tik vairuotojai rimtai viršyje greitai, bet taip pat ir um, motociklistai, važiuoja be šalmų, vairuojama išgėrus, apsvaigus nuo narkodinų medžiagų. Todėl labai svarbu, kad numatytos baudos visada būtų pritaikytos ir įgyvendintos. Dar labai svarbu, kad reikia pas, užtikrinti tinkamą pasikeitimą informaciją. Džiugu, kad Airija, e, Jungtinė karalystė ir Danija perkels šios direktyvos turinį į savo nacionalinę teisę, nes tokiu būdu mes galėsime geriau keistis informaciją apie e, transporto priemonių registraciją ir registracinius duomenis ir informuoti, e, kokie pažeidimai ir kas juos įvykdo Europoje. Taigi valstybės narės, kuriuose E, įgaliojimai šioje srityje yra decentralizuoto pobūdžio, e, nuo šiol turės teikti informacijos, nes tikrai labai daug žmonių žūsta keliuose ir todėl privalu tobulinti mūsų sistemą, tobulinti baudimo sistemą, kad pažeidėjas sumokėtų baudą nepriklausomai nuo pažeidimo vietos. Dar vienas dalykas, kad labai svarbu tobulinti kelių infrastruktūrą, nes tikrai tūkstančiai europiečių kasmet žuva keliuose. Todėl tikiuosi, kad e, komisija pateiks ir naują pasiūlymą 17 metais, bet jau kitų teisinių pagrindų. Ačiū. Toliau ponė Kilonen. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Bendra vienoda transporto sistema Europoje turi būti pagrista bendromis taisyklėmis. Pasiūlymas dėl direktyvos būtent ir yra apie tai, kad būtų sukurtos bendros taisyklės, tai leistų vienodai taikyti taisyklės visiems. Ir tai būtų tam tikra atgrasos priemonė duodanti rezultatų ne, nes visi būtų nubausti nepriklausomai nuo to, ar taisyklių pažeidėjas e, važiuoja savo šalyje ar kitoje valstybėje narėje. Tai kalba eina apie vienodas sąlygas e, visiems piliečiams prieš įstatymą. Norėčiau padėkoti e, komisijai ir tarybai už skubės diskusijas šiuo klausimu ir tikiuosi, kad ir parlamentas greitai patvirtins šį tekstą, nes tokiu būdu mes galime užtikrinti teisinį iškumą ir taip pat galime imtis tolesnių žingsnių, kuriant bendrą transporto kultūrą. Šioje direktyvoje kalbama apie tuos nusižengimus, dėl kurių daugiausiai yra aukų, būtent e, greičio viršijimas, e, saugos diržų neužsisėgimas, taip pat vairavimas išgerus ir apsvaigus nuo narkotikų. Ir jeigu būtų teisingai įgyvendintas šis teisės aktas. 350-400 gyvybių praradimo išvengtumėme ir taip pat mobilaus telefono naudojimas vairuojant, į tai irgi yra atsižvelgiama. Tai yra bendra pastanga ir visi turime siekti šio tikslo. Ačiū, panas Eikaut, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Galiu patikinti, kad dabar balsuodami mes galiausiai jau galėsime užbaigti šį darbą. Yra teigiančių, kad tai yra bendradarbiavimo pavyzdys. Nežinau, ar taip yra. Daug laiko mes praradome tam, kad aptartumėme ir nuspręstumėme dėl teisinio pagrindo. Apmaudu, kad taryba tiek daug laiko ginčijosi dėl to teisinio pagrindo, bet uh, dabar jau pasiekime tą etapą, kai galime žengti žingsnį pirmin. Aš džiaugiuosi, kad yra ir duomenų apsaugos nuostatos direktyvoje, tačiau dabar kalba eina apie įgyvendinimą. Yra aštuonios valstybės, kurios nėra įgyvendinusios dar šio teisės akto, taigi labai svarbu, kad tinkamai įgyvendintumėme šį teisės aktą, 16 metais numatyta teisės akto peržiūra, toliau jau galėsime žengsti, žengti kitą žingsnį. Mes palaipsniu siekiame to tikslo eismo saugumas Europoje pagerėjo, tačiau kol tikrai visa ta procedūra nebuvo labai graži ir tikimės, kad 16 metais galėsime žengti tolesnį žingsnį. Dėkoju, e, ponas Lundgren, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad taisyklės turi būti aiškios, nes jos pritaikomos ne visuomet labai sėkmingai. Aš turiu, pavy, turiu patirties, kaip vairuotojai iš kitų šalių įsivaizduoja, kad gali būti nebaudžiami ir išvengti bet kokių policijos baudų. Manau, kad nėra tinkamos sistemos, kaip surinkti tas lėšas e, už nuobaudas. Ir aš manau, kad e, čia reikia kažką padaryti. Taip pat pranešime yra nemažai aspektų, kurie yra labai geri ir labai svarbu, kad e, būtų uh, kontroliuojamas vairuotojų vairavimas, tie patikrinimai keliuose gerai, bet tai turėtų būti proporcinga ir taip pat yra nemažai kitų paskatos priemonių ir turime tikrai paremti policiją, jai atliekant tą sunkų darbą, tuos patikrinimus keliuose, tačiau baudos turi būti mokamos vietoje, kiek įmanoma, nes visuomet bus tokių, kurie praslys e, pro policijos rankas. Aš manau, kad e, tikrai galbūt vairuotojai galėtų sumokėti baudą kreditinę kortelę vietoje. Ir manau, kad tokia priemonė turėtų būti nustatyta. Taip pat reikia kalbėti apie falsifikuotas e, vairuotojų, falsifikuotus vairuotojų pažymėjimus, kurie yra įsigijami vos ne internetu. Taigi reikalingi ir tolesni sprendimai šalia šio pasiūlymo, bet jau yra teisingas žingsnis į priekį. Ačiū Godin, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ši direktyva galiausiai vėl sugrįžo į plenarnių posėdžių salę po didelio labirinto. Kalbant apie vairuotojų elgesį ir nusižengimus keliuose, turime imtis priemonėmis ir turime kovoti su e, eismo taisyklių pažeidimais turi būti konsultuojamasi su visomis asociacijomis ir taip pat e, kalbant apie infrastruktūros atnaujinimą, kelių atnaujinimą, čia irgi daug ką galima pasakyti. Aišku, tai kainuoja daug. Tačiau, toliau kalbant apie kovą su nusikalteliais, kurie e, naudoja pavogtus automobilius, apie tai visiškai nėra kalbama direktyvoje. Ar jūs manote, kad e, vairuotojas Čečienas, kuris praeitą, savai, praeitą mėnesį Anglijoje nužudė e, žmonės vairuodamas automobilį, kuris buvo pavoktas, neturėjo nei tapatybės kortelės, nei nieko. Ar jūs manote, kad tokia direktyva leis geriau kovoti su, su tam tikrais nusikaltimais, narkotikų pervežimais per sienas ir panašiai? Tikrai, kad ne. Reikalingas reikalinga daugiau lankstumo doriems vairuotojams, tačiau nulinė e, tolerancija nusikaltėliams ir nusižengėjams keliuose. Ačiū toliau, ponas Vanderkamp. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasinaudoti progą, padėkoti socialdemokratų pranešėjai, nes kelių eismo saugumas Europoje tampa aktualių klausimų. Ponas Vandalis sakė, kad kasmet Europoje keliuose žūsta 25 tūkstančiai žmonių. Todėl mes turime imtis visų priemonių, kad žuvusiųjų, skaičius, žuvusiųjų keliuose skaičius sumažėtų. Ir manome, kad dabar mes tikrai galėsime ne tik geriau keistis informaciją, bet ir įgysime labai akivaišę kovos priemonę, nes už tarp valstybinius pažeidimus anksčiau buvo sunku bausti. Žmonės visada galvoja, kad kai jie pažeidžia taisyklės kitoje valstybėje narėje, jiems niekas negrėsia. Jie būdavo nebaudžiami. Dabar taip nebebus. Ir mes galėjome anksčiau priimti sprendimą, dėja užtrukome svarstydami ne tokį jau esminį dalyką, tai yra daug direktyvos teisinį pagrindą. Bet dabar keila klausimas, o kaip yra dėl padarytų pažeidimų? Ar dabar įsigaliojus direktyvai, pavyzdžiui, bus plačiau keičiamasi informacija tarp Niderlandų, Vokietijos ir kitų valstybių narių? Bet tikriausiai, kad ne, gal pirmiausiai reikia e, patvirtinti gyvendinimo teisės aktus ir tada užsiimti vykdymu. Turi būti um, policijos nuovadose atitinkamos policijos nuovados kompiuteriai turi būti sujungti su atitinkamomis duomenų bazėmis. Aišku, džiugu, be kita ko, kad prisijungia prie šios direktyvos ir Airija, Jungtinė karalystė bei Danija. Tai suteiks didesnių galimybių. Pone Anderson, ačiū. Aš tikrai džiaugiuosi, kad priimtas dokumentas, tačiau Mes turime suprasti, kad tai yra atgrasinimo priemonė ir kad ši direktyva neturi sukelti papildomos biurokratinės neštos. Mes turime galvoti, kad keliuose vyksta rimti pažeidimai ir pirmiausiai dėl uh, greičio viršėjimo, nes vienas trešdalis žuvusiųjų keliuose žuvo būtent dėl to, kad buvo labai e, stipriai viršytas greitas. Mano šalyje žinau, kad dėl to nebuvo pritarta kai kuriems dalykams, bet aš šiandieną norėčiau paraginti mūsų vyriausybę pakeisti savo požiūrį ir kuo greičiau įgyvendinti naujasias taisyklės. O kada mes pasižiūrime į statistinius duomenis, tai matome, kokia tikroji padėtis, pavyzdžiui, aplinkelyje, aplink uh, Londoną užsieniečiai dvigubai viršyje greitį. Jeigu jūs pažiūrėsite į Prancūzijos duomenis, tai 5000 Jungtinėje karalystėje registruotų automobilių ženkliai viršėja nustatyta greičio ribas. Taigi ši problema aktuali visiems. Aš manau, kad apskritai, pavyzdžiui, Londonui reikėtų užtikrinti didesnį saugumą keliuose. Uh, ir pasiekti atitinkamai numatytų tikslų iki 20 metų. Dar vienas dalykas, kad nebejotinai reikia galvoti ir apie transeuropinės e, gairias bei infrastruktūros e, projektus, kurie e, prisidėtų prie didesnio eismo saugumo Ponas Ropė, jūs kėlėte mėlynąją kortelę. Ar jūs norite užduoti poniai Anderson klausimą? Lukterkit minutėlę, prašom. Pone Anderson, ar jūs atsakysite ponui Ropiai, kuris jums teikia mėlynąją kortelę? Ponas Ropė, prašom. Penkių. E, nebejotinai keitimasis informacija mažins pažeidimų skaičių ir tai yra mūsų tikslas. Noriu paklausti, <clears throat> ar reikalavimas visoms šalims privalomai naudoti automobilius e, kuriuos galima vairuoti arba iš kairės arba iš dešinės <clears throat> nemažins eismo saugumo kadangi atskirų šalių yra skirtingai sukurta infrastruktūra. Pone Anderson. Mikro. Na, šitas klausimas reikalauja, kad jį reikėtų geriau išanalizuoti, ne tik tai mano valstybėje narėje, bet ir kitose valstybėse narėse. Ypač, e, kada galvojama apie infra, su infrastruktūra susijusiomis priemonėmis, nes tas kairysis dešinysis vairas, tai yra tas aspektas, į kurį būtina atsižvelgti. Be to, būtina labai um, gerai informuoti kertančius sienas vairuotojus. Turiu galvoje tuos, kurie vyksta iš žemynų į Junktinę karalystę ir atvirkščiai apie vairavimo ypatybės, kad jie atkreiptų didesnį dėmesį. Bet klausimas reikalauja išsamesnio svarstymo. Ačiū. Um, uh, Kitas kalbėtojas, panas Latovskis, pusantros minutės jums. Ačiū, panė pirmininkė ponė komisijos narė, ponios ir ponai. Laisvas judėjimas Europos Sąjungoje tai yra vienas iš svarbiausių laimėjimų integruojantis į mūsų bendrą erdvę. Tai yra privilegija mūsų keliaujantiems žmonėms. Bet tai ne tik privilegija, susijus ir tam tikromis e, teisėmis ir įsipareigojimas. E, valstybės narės turi turėti priemonės, kurios padėtų jiems nubausti atitinkamas taisyklės pažeidusius asmenis. Todėl turėtų būti techninės galimybės identifikuoti valstyje, e, transporto priemonės. Jeigu tokių priemonių nėra, tai nėra priežastis sakyti, kad neįmanoma e, baudžiamąjį persekiojimą taikyti tam asmeniui. Lenkijoje mes pasižymime tuo, kad daug žūsta žmonių keliuose, daug sužeidžiama jų, todėl aš sveikinu šią priemonę apie 3 procentai visų e, kelių eismo pažeidimų yra padaromi užsieniečių. Ir būtent iš ES valstybių narių. Jeigu žūsta žmonės, mes neturime nuvertinti tokių, tokių kelių eismo taisyklių pažeidimų. E, būtent ir turime imtis priemonių, kad būtų taikoma prevencija. Junktinė karalystė ir Airija, kurios nebuvo prisijungusios prie tokios sistemos, jos dabar pasirengusios prisijungsi prie bendros sistemos, tai tikrai yra puiku ir tai rodo, kad visi yra įsitikinę, kad ši sistema turėtų būti taikoma visoje Europos Sąjungoje, kad ji yra sėkminga. Ir dabar ši direktyva turėtų būti perkelta į visų valstybių narių nacionalinę teisę. Aš labai džiaugiuosi šiomis taisyklėmis ir norėčiau baigdamas pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu jeigu šios taisyklės būtų išplėstos ir trečiosioms šalims, būtent kaiminėms šalims. Pone Sirikė, minutė. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Aš norėčiau pasveikinti Inesos e, Ajalo Sender darbą ir tikimės, kad Europos parlamentas kuo galima greičiau patvirtinti šį teisės aktą, tą padarys ir uh, komis, ir taryba, kad nesivyrautų teisinis vakumas. Taip pat tikimės, kad dėl to pagerės saugumas keliuose, nes, pažiūrėjau, Prancūzijoje 21 procentas visų kelių eismo taisyklių pažeidimų susijusių su greičio viršijimu ir važiavimo per raudoną šviesaforą yra e, tų, padaroma tų e, vairuotojų, kurių automobilis yra užregistruotas ne Prancūzijoje. Taigi, Taip pat tikimės, kad tas nusižengimų sąrašas bus pirmais, pirmasis žingsnis siekiant saugesnio eismo Europoje. Tačiau dėl teksto turiu keletą klausimų. Kas atsitiks tuo atveju, jeigu pažeidėjas atsisakys mokėti baudą? Kaip užtikrinti nuobaudų veiksmingumą ir taip pat reikalingas ES valstybių narių teisinių sistemų bendradarbiavimas, sprendžiant šias aktualias problemas. Taigi, Tikimės, kad 2016 metais, kai bus peržiūrėtas šis teisės aktas, jis duos dar geresnių rezultatų. Ačiū, ponė Seimūr. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Šis teisės aktas aiškiai parodo, kokia neteisinga yra neteisingos realijos Europos Sąjungoje ir kai yra kuriami persidengintys teisės aktai ir jie visiškai neduoda jokių rezultatų. Kai direktyva buvo įgyvendinama jau keletą metų, vis tiek yra daug valstybių narių, kurios ne, nesikeičia jokiais trimis duomenų tipais e, pagal šį numatytą teisės aktą. Tai rodo, kad šis teisės aktas nėra racionalus. Junktinės karalystės policija suseka e, taisyklių pažeidėjus, tačiau būtent pasienio punktuose turi būti kaupiama informacija apie tokių um, automobilių įvažiavimą. Netgi tokiu būdu, kai visi, kurie išvažiuoja iš Junktinės karalystės, gali būti sustabdomi pasienyje ir tinkamai su jais pasielgta. ES bandoma standartizuoti pasienio technologijas įgyvendinant šį teisės aktą, tai yra neįtikėtina. E, kalbų barjeras tarp valstybių leidžia vis tiek sistemą įveikti gan sėkmingai, tačiau tai nėra racionalu ir saugu. Čia kuriama kur kas daugiau problemų nei siūloma sprendimų. Robertas Godwell, kelių ministras Europos, e, Didžiojo Britanijoje, teigia, kad informacijos keitimasis apie nuobaudas nėra tinkamas. Įdomu pažiūrėti, kaip į tai reaguos parlamento nariai. Galbūt pavienės valstybės narės geriau susitvarkytų su šią situaciją, tik jų kip politikos, e, partijos politikai nori apginti Junktinės karalystės interesus. Kai tuo tarpu kiti Didžiosios Britanijos parlamentarai siunčia nelabai tinkamus, tinkamus signalus. Pone Seimur yra iškelta mėlynoji kortelė. Pone Seimur, ar jūs pritarėte, ar jūs sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau. Pone deputate, jūsų argumentai mane neramina dėl to, kad jūsų valstybė turi jurisdikciją Airijoje. Ir 500 regioninių vietos kelių, čia kalba eina apie tuos kelius ir bus sudėtinga pasienio kontrolę čia numatyti. Taigi reikalinga kažkokia tai sistema, pagal kurią vairuotojai įvažiuodami į kitą jurisdikciją būtų atsakingi pagal saugaus eismo taisyklės. Pone Seimur, jūsų atsakymas. Žinoma, turi būti tokia sistema, tačiau ta sistema turi būti numatyta valstybėje narėje, o ne Europos Sąjungoje. Greitas atsakymas. Ponas Mėjer, pusantros mintės. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ačiū, panė pirmininkė. Saugumas mūsų keliuose yra mums labai svarbus, tai matyti iš visų pasisakiusių. Bet e, mes manome, kad šitas klausimas gali suvienyti netgi visus politinės frakcijas. Nors kyla ir ginčių. E, Austrija būtent yra susijusi su, e, su šia didžiausia problema, nes jinai yra tarsi kryškelėje tarp šiaurės pietų ir vakarų rytų. Todėl toks mechanizmas, kuris suvienodintų galimybės sekti E, vairuotojus tikrai yra sveikintinas. Aš manau, kad e, labai didelę žalą e, padaro mums užsieniečiai vairuotojai. Čia, kaip jau mūsų kolega sakė, man kila klausimas, kaip mes įgyvendinsime šią direktyvą ir, šią, ir kaip veiks šitą sistemą. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės neperkelia ankstesnės direktyvos. Italija, Graikija, pavyzdžiui, buvo minėtas. Ir antra vertus, kila klausimas, ar valstybės narės nori veiksmingai įgyveninti šią direktyvą. Tai būtent administravimo problema buvo iškelta kai kurių valstybių narių atstovų. Vienas dalykas turi būti aiškus. Tos taisyklės turėtų būti taikomas visoms valstybėms. Taigi valstybės turi įgyveninti taisyklės ir būtent visos valstybės narės. Ir tos valstybės narės dažniausiai e, įgyvendins E, tas taisyklės, kuriuose dažniausiai nusikalsta kitų šalių piliečiai. Panas Kohat, jums minutės. Gerimo pirmininkė, gerimi kolegos, e, šios taisyklės yra labai svarbios didinant saugumą mūsų keliuose, o tam mes jau pritarėme didžiąją daugumą. Nusižengimai Europos e, Sąjungoje per daug padaro žalos, per daug žmonių žūsta ir per daug yra sužeidžiami, kad mes nekreiptume į tai dėmesį. Mes e, žinome, kad kai kuriais atvejais netgi e, žūsta žmonės. Tai būtent per didelis greitis, e, al, m, mm, neblaivus vartotojai, nesilaikimas tam tikrų taisyklių, važiavimas degant raudonai šviesoforo šviesai, tai yra didžiausi nusižengimai. Ir tie nusižengimai turi būti persekėjami, būt nesvarbu, kurioje valstybėje narėje jie yra E, padaromi. Ir nesvarbu, iš kur yra vairuotojas. Tiesiog sunkus nusižengimai turėtų būti persekiojami, nes jie per daug mums kainuoja. Taip pat turime atkreipti dėmesį, kad turėtų būti sukurtas tinklas būtent duomenų keitimuisi. Jis turi būti atitikti visus reikalavimus dėl duomenų apsaugos, dėl asmens duomenų. Ir jis e, palengvins ir pagerins e, visą procesą, kaip yra surandamas nusižengęs vairuotojus. 2014 metų gegužės mėnesio teisingumo teismo sprendimas buvo įgyvenintas, nebebus jokių išimtinių taisyklių Danijoje, Junktinėje karalystėje ir Airijoje. Ir šios valstybės taip pat turės laikyti šios direktyvos nuostato. Keliu, saugumas keliuose nesibaigė ties valstybės sieną. Ir manau, kad e, saugumas keliuose turėtų būti pagrindinė piliečių teisė po e, ankstesnių mūsų žingsnių turėtų žengti dar tolesni logiški žingsniai. Ačiū. Pane Demante, pusantros minutės. Grazie Presidente. La proposta in esame come... Ačiū. E, pane, pane pirmininkė. 2011 metų direktyva e, būtent čia yra minima ir mes žinome, kad 2014 metai, gegužė mėnesį, taip teisingumo teismas priima atitinkamas sprendimas, e, kad ši direktyva buvo pagrįsta netinkamu teisiniu pagrindu. Bet dabar viską situacija pasikeitė ir mes dabartinė sistema galėsime pasinaudoti, siekdami persekioti tuos vairuotojus, kurie nusižengia kitose valstybės narėse, būtent važiuoja per greitai arba yra neblaivus. Ir e, kurių E, negalima nubausti vietoje, atitinkami valstybė narėse. Aš manau, kad mes turime prisimti vienos įsipareigojimus, nes kelių saugumas yra vienas mūsų svarbiausių prioritetų ir mes turime visi laikytis atitinkamų nuostatų. Visi e, valstybių, e, valstybių narių gyventojai turėtų turėtų žinoti, kad jeigu jie nusižengs tai valstybė narėje, jie bus persekėjami ir jie bus nubausti. Todėl turi būti šis tema taikomose valstybėse narėse. Būtent e, atitinkamose valstybėse, kuriuose yra didžiausias turistų srautas, tai jos turėtų būti suinteresuotas priimti šią sistemą. O kitas žingsnis turėtų būti tas, kad mes ne tik keistumėmės informaciją, bet ir numatytumėm e, galimybę taikyti tiesioginės e, sankcijas. Todėl aš manau, kad turėtų būti peržiūrėta šitą direktyvą ir patobulinta. Baigdama norėčiau pasakyti, kad būtų dar gerai kad, e, žinoma, teisinį pagrindą e, svarbu pakeisti, bet e, svarbu taip pat informuoti visuomenę, kad labai svarbu yra teisingai, teisingai tinkamai vairuoti ir apsaugoti kitus žmonės. Pone Maister, minutė. Ačiū, pone pirmininkė. Iki šiol paaiškėjo, kad iki šiol, iki šiol buvo aišku, kad, kad jeigu kitoje valstybėje, pavyzdžiui, turistaujama arba išvykstama ten pailsėti, tada galima sakykime, nusižengti ir, ir niekas už tai negrėsia. Bet mes dabar turime priemonę, kuri e, padės būtent persekėti tuos vairuotojus. Ir mes dabar galime bandyti šią sistemą persekėti tuos žmonės, kurie nužengia mūsų valstybėje narėje. Tai todėl labai svarbu, kad e, būtų keičiamasi e, duomenimis, žinoma, atitinkama. E, apimtimi ir kad būtų pranešama apie tokius vairuotojus. Žinoma, mes norime, kad būtų laisvai judama Europos Sąjungoje, bet tai turi vykti sąžiningomis e, sąlygomis ir vienodomis sąlygomis. Ir būtų labai gerai, jeigu mes į taip teisinio požiūrių pažiūrėtume ir tai, ir tai taikoma visoms valstybinėms narėms, mes norime vienodų sąlygų būtent laisvam judėjimui, bet mes nenorime, kad bū, įvyktų. E, įvairūs pažeidimą keliuose ir būtų keliamas pavojus mūsų saugumui. Todėl labai svarbu, kad e, tai direktyva būtų įgyventa visose valstybėse. Narėse vienodai. E, Pane Galnišai, pusantros minutės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie tą darbą, kuris yra pasiūlytas Nikola Bolių žodžiais, galime jį uh, apibūdinti, nes jis kalba apie kelių taisyklių pažeidimo, pažeidėjų represijas. Gerk vandenį, vasardrinkiam, taip tai yra įvardinta. Ši direktyva buvo patvirtinta su neteisingu teisiniu pagrindu, tačiau turinys yra tas pats. Ir jeigu mes norime kovoti su didžiausiais nusižengimais veiksmingai, turime e, paremti e, šį, šią teisinę priemonę. Tačiau tarptų nusižengimų ir pažeidimų, pažeidimų matome ir saugos diržo nesėgėjimą. Tai būt, galbūt yra pavojingas e, paties vairuotojo elgesys, tačiau tai nekelia pavojaus kitiems eismo dalyviams tai nėra toks pats e, rimtas nusikaltimas ar nusižengimas kaip kiti, bet to yra ir kur kas rimtesnių nusižengimų, kurie nepatenka į sąrašą. Taigi jau ketveri metai veikia ši teisės priemonė ir e, ši teisės priemonė buvo perkelta į Luksemburgo teisės aktus. Tačiau tos baudos, kurios yra numatomos, nebūtinai yra tokio dydžio, kad e, jas išieškant kartais e, tai kainuoja kur kas daugiau. Mes turime kontroliuoti rimtus taisyklių pažeidimus. Bet e, dėl tam tikrų nusižengimų mes nesutinkame. Pone Klaun, pusantros minutės. Pone pirmininkė, aš manau labai svarbu, kad būtų gerai parengtas teisinis pagrindas ir tada neliks jokių teisinių spragų. Uh, nebeliks galimybės išvengti baudos, o vairuotojų nebaudžiamumas, kuris anksčiau egzistavo, turėtų tapti praeitimi. Nes pirmiausia, ši direktyva yra skirta didesniam kelių eismo saugumui užtikrinti. Todėl labai džiaugiuosi, kad transporto komitetas ir mūsų pranešiai, tiek pagrindinis, tiek šešėliniai, atliko gerai savo darbą. Pagal atliktą poveikio vertinimą nauji bus įmanoma per metus užtikrinti daug mažesnį žuvusiųjų skaičių keliuose nuo 350 iki 400 mažiau aukų. Ir tai reiškia, kad galėsime užtikrinti mažesnį sužeistųjų skaičių, o sužeidimai būna labai sudėtingi. Mes esame viena bendra Europa ir tu, integruota Europa turi apimti be kita ko ir e, vairuotojo atsakomybės sistemą. Negali vienos taisyklės galioti saviems, kitos svetimiem. Ir aš manau, kad kolegos, kurie kalba apie tai, kad būtina prisisekti saugos diržus, turi galvoje ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Mes žinau, kad komisijos prioritetas yra sumažinti žuvusiųjų skaičių keliuose. Praėjusiais metais mūsų keliuose žuvo apie 26 tūkstančius, tai yra mažiau negu anksčiau kai e, žuvo 76 tūkstančiai žmonių keliuose, bet dar tikrai neužtikriname tinkamos kelių eismo saugos. Ačiū, ponia Lukaševska, pusantros minutės toliau. Ne, pirmininkė atsiprašo. Pone Senaloma, pirmiausiai pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone pirmininkė komisijos narę, ponios ir ponai. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegiai Ajolai Sender ne tik už tai, kad labai greitai parengė pranešimą, bet taip pat ir už tai, kad atliko labai kokybiškai savo darbą, nes direktyva labai svarbi. Daug metųgi apie tai kalbame ir labai dažnai gyvėluojame su įgyvendinimo priemonėmis. O dabar tikėtina, kad viskas veiks greičiau ir mes galėsime užtikrinti didesnę saugą keliuose. Nes mūsų tikslas sumažinti 50 procentų iki 20 metų žuvusiųjų keliuose skaičių. Ir aš manau, Ši direktyva tam tikrai pasitarnaus, nes ji reglamentuoja tokius rimtus nusižengimus, kaip um, greičio, uh, didesnis greičio viršėjimas, nesilaikimas saugos priemonių, vairavimas išgėrus arba apsvaigus nuo narkotinių medžiagų, nepaisimas um, šviesoforo raudono signalo ir taip toliau. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad vairuotojai jaus didesnę atsakomybę už saugų vairavimą. Kitas dalykas, kad jie nesijaus nebaudžiami. Ačiū toliau vieną minutę, ponia Lukaševska. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, Tai yra didžiulė problema, e, būtent kelių saugumo užtikrinimas ir tų užsieniečių vairuotojų persekėjimas. Tai ministrai ir spauda ir piliečiai tai sako, būtent nepatenkinti dabartinę situaciją. Dabar mes turime atinkamas taisyklės, kurios yra priimtos ES lygių, kalbant apie kelių saugumą. Ir komisijos analizė rodo, kad e, užsieniečių e, pažeidėjų E, skaičius iš esmės viršyje vietos pažeidėjų skaičių, ypač kalbant apie greičio apribojimų viršyjimą. Apie pastaraisiais metais e, apie 20 tūkstančių žmonių žuvo ES keliuose. Todėl aš manau, kad reikia imtis profilaktinių, preventyvių priemonių. Bet tos priemonės dėja yra netokios veiksmingos. Pirmiausia, jos yra neveiksmingos tuo atveju, jeigu e, pažeidėjai, pažeidėjus sudaro įspūdis, kad jis gali išvengti baudos. Yra ir tokių e, situacijų, kai e, pažeidėjas, pavyzdžiui, važiuoja e, per kelias valstybės narės ir per dieną daugiau negu, negu dešimt kartų pažeidžia kelių eismo taisyklės, o tarp atskirų valstybių nėra, narių institucijų nėra atitinkamo bendradarbiavimo. Tai yra vienas iš didžiausių trūkumų, todėl aš labai džiaugiuosi, kad tokia direktyva egzistuoja, kad tokia sistema egzistuoja, tik tai reiktų pagerinti dar keitimąsi duomenėmis ir tokiu atveju nebaudžiamumas bus nugalėtas. Ir bus užtikrintos vienodos sąlygos visiems vairuotojams, nesvarbu kokios tautybės. Nešuica pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. O direktyvų zahvalti se. Ačiū, pa. E, Pane pirmininkė, aš norėčiau įsitraukti tą patį šią diskusiją. Aš pritariu e, pranešėjai. Viena vertus. Mes norime didinti, skatinti užimtumą, mes norim, kad demografinis augimas būtų užtikrintas, bet, bet mes matome, kad 20 tūkstančių žmonių žūsta Europos keliuose. Tai visiškai neprimtina ir visiškai nesuderinama su mūsų tikslais. Todėl negali būti, kad pažeidėjai būtų nebaudžiami. Todėl ši direktyva e, būtent nustato tokias taisyklės, kurios yra mums naudingos ir sukurtos kaip tik laiku. Todėl labai džiaugiuosi šią taisyklę ir džiaugiuosi tuo, kad Junkinė karalystė, Airija ir Danija prisijungs prie bendros sistemos. Iki 2020 metų mes galime pasirūpinti, kad 50 procentų mažiau žūtų žmonių mūsų keliuose. Todėl mes turėsime remti šios sistemos įgyvenimą ES. Tačiau mums reikės pagerinti bendradarbiavimą tarp institucijų, nors bendradarbiavimas nėra blogas, tačiau jis dar nėra tobulas. Todėl reikia šį bendradarbiavimą pagerinti, e, tai tinka ir mūsų ES idėja. Vien tik tai sankcijų nepakanka. Mums reikia geresnių gatvių, geresnės infrastruktūros, geresnių automobilių. Ir visos šios priemonės kartu galės užtikrinti, kad kelių saugumas bus užtikrintas. E, valstybių e, sienos dabar nebėra tikrosios sienos, todėl šitą sistemą sveikinina. Uh, Dėkoju. Spontaniški pasisakymai. Mhm. Pirmiausia, ponia Cepardalė. Ačiū. E, Pirmiausia, šitas e, keitimasis duomenimis dėl pažeidimų yra susijęs šiek tiek su kitomis institucijomis, nebūtinai vien tik tai su policija, tai išplečia būtent institucijų tinkamą kompetenciją. Ir šitas projektas būtent padės mums sumažinti sumažinti žuvusių keliuje e, skaičių, būtent per pusę. Tai yra mūsų užduotis, tai yra mūsų įsipareigojimas ES piliečiams, kurie mus ir išrinko. Taip pat mes turime pagalvoti apie tai, kad infrastruktūra turėtų būti pagerinta. Europos e, Sąjunga buvo sukurta remiantis principu, kad žmonės turi judėti laisvai. Ir ne tik tai žmonės turi, būti, e, turi turėti galimybę laisvai judėti, bet reikia ir tam tikros komunikacijos, kad būtų persikėjami tie pažydėjai. Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας... Ponas Tapardel. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalba eina apie gyvybių išsaugojimą Taigi dabar pasirinktas naujas teisinis pagrindas šiai direktyvai dėl informacijos keitimosi, dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo. Kalba eina apie eismo įvykius ir mm, eismo taisyklių pažeidimus ir matome, kad ne to šalies gyventojų padaromi tokie nusižengimai yra didesni nei konkrečios valstybės gyventojų padaromi nusižengimai. Taigi labai svarbu, kad E, būtų užkirstas kelias tokiam nebaudžiamumui ir e, kai kelių eismo taisyklėms nusižengia toje šalia negyvenantis asmo, tuomet e, valdybės institucijos neturi informacijos apie tą vairuotoją ir negali nusiųsti baudos. Taigi turime užkirsti kelią vairuotojų neatsako, neatsakingam elgesiui ir kad nereiktų verkti dėl žuvusių keliuose. Panas Kopčičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Komisijos, pirmininkė, e, komisijos atstovė, aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai. Parengtas pranešimas tikrai yra kokybiškas ir čia mes turime kalbėti ir apie šalis kandidates bei Šveicariją. Žinau, kad šis teisės aktas taikomas 28 valstybėms, tai yra puiku, tačiau reiktų išplėsti taikymo srityje, kalbėti ir su Šveicarija, Bosnija, Hercegovina ir kalbėti apie tą šalis, kurios yra tranzito šalis. kuomet, pavyzdžiui, man vieną kartą taip atsitiko, kad aš vairavau 90 km per valandą greičiu, kai leistinas greitis buvo 80 km per valandą ir iš to šalies aš negavau jokios baudos. Tai yra šalis, kur yra tranzito šalis į Bulgariją ir Rumuniją. Taigi reiktų įtraukti ir šią šalis į taikymą sritį. Ačiū, ponas Viegas. Essa discussão decorre de uma confusão sobre a base jurídica. Aš manau, kad čia problema kilo dėl e, netinkamo teisinio pagrindo, bet labai puiku, kad dabar situacija yra ištaisyta, puiku, kad yra į sąrašą įtraukti ir kiti pažeidimai, yra taip pat geresnės garantijos numatytos dėl duomenų apsaugos. Aš manau, kad e, užkirsime kelią tam nebaudžiamumui keliuose. Tačiau, aišku, stebuklo čia neturėtumėme tikėtis. Eismo įvykiai yra susiję ir su kitais veiksniais. Pavyzdžiui, nėra tinkamai investuojama į naujas transporto priemonės, kelių infrastruktūrą ir panašiai. Taigi mes esame sunerime, kad privataus ir viešo kapitalo partnerystės čia vyrauja, kai kalba eina apie investicijas į kelių infrastruktūrą. Mes matome, kad yra apmokestinami keliai. Ir taip pat dėl to vairuotojai pasirenka tuos kelius, kurie nėra tokie e, saugus. Ačiū, pana Šultas. E, gospa, e, spoštovana komisarka, e, lepo pozdravljeni v parlamentu. Pone komisijos narė, džiaugiuosi, kad atvykote kartu su savo komanda į parlamentą. Aš iš savo pusės noriu pritarti kolegoms, kurie pritaria komisijos pastangoms užtikrinti didesnę saugą keliuose ir aišku nepakenkti to pačiu judumui. Didesnis judumas neduos jokios naudos, jeigu mes neužtikrinsime to judumo saugos. Todėl turime išnaudoti visus mechanizmus, kurie leidžia pasiekti šio tikslo. Keitimasis informacija jau bus didelis žingsnis į priekį. Būtina keistis informaciją, bet ją reikia keistis saugiai. Ir dar noriu papildyti mūsų uždavinių sąrašą, nes jis labai svarbus stiprinant kelių eismo saugumą. Būtent tai yra sankcijos ir baudos. Sankcijos bus veiksmingos tik tada, jeigu jos pasieks tikslą. Kai kalbame apie eismą, tikiu, kad mes pasieksime savo tikslo, jeigu tos sankcijos ir baudos faktiškai bus įgyvendintos. Visą tai reikia įgyvendinti praktikoje. Ačiū, pone pirmininkė. Šiandieną Europos e, parlamentai tenka didžiulę atsakomybę patvirtinti naują dokumentą, kuris padės keistis informaciją apie pažeidimus keliuose ir numatyti atitinkamo tikslo. Bet kad e, ir tuo pačiu mes panaikiname ir tam tikrą teisinę spragą. Nebejotinai, kad Europoje įvyks pasikeitimai prieimu šią direktyvą, nes kitos valstybės nariai, e, narės e, vairuotojai žinos, kad padarius pažeidimą, jie net, jų tapatybė bus nustatyta ir jie neišvengs atsakomybės. Taigi teisinis tikrumas yra labai sveikintinas dalykas ir tai yra tas papildomas dalykas, kuris padės mums sumažinti 50 procentų procentų žuvusiųjų e, skaičių keliuose iki 2020 metų. Bet reikia atkreipti dėmesį ir į investicijas į geresnę infrastruktūrą ir senesnių automobilių pašalinimą iš mūsų kelių. Šios klausimus būtina spręsti ir komisija turi imtis darbo, o parlamentas iš savo pusės pasižada bendradarbiauti. Ačiū. Dabar žodis suteikia komisijos nariai, poniai Bulc. Pone Pirinkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, Aš džiaugiuosi, kad šiandien vyksta ši diskusija, nes tai parodo, kad mes siekiame tų pačių tikslų, įgyvendiname šį labai ambicingą kelių eismo saugai skirtą planą. Aš galiu tik tai pasidžiaugti tuo, kad, kad mes visi suprantame, kad kiekviena auka nukentėjusi nuo kelio eismo e, įvykių, yra viena auka per daug. Todėl džiaugiuosi, kad šiandien svarstume šį klausimą. Dabar apie vykusią diskusiją. Pirmiausia, asmens duomenės bus tvarkomi labai atsargiai ir valstybės narės galės gauti prieigą prie kitų nacionalinių duomenų bazių tik tai pagal nustatytą tvarką. Tai reiškia, kad pagrindinės teisės bus visiškai užtikrintos. O dabar aš taip pat norėčiau pakomentuoti jūsų susirūpinimą, kurį aš beje puikiai suprantu. Be abejo, tai yra tik tai pirmasis žingsnis. Ir tikrasis darbas dar yra prieš akį. Dabar komisija susitelks ties įgyvendinimo. Mes parengsime ataskaitą skirtą Europos parlamentų ir tarybai, kurioje bus įvertinama, kaip gyvendinama yra ši direktyva ir kaip ji prisideda prie kelio eismo saugos. Toks dokumentas bus parengtas iki 2016 metų. Tai bus puikiai proga mums visiems žvelgti toliau į ateitį, kaip jūs raginote mus daryti. Mes įsiaiškinsime, e, ar mums reikia turėti bendrus standartus, e, kurie bus sakomi e, įrangos, įrangai tikrinti. Ar reikės derinti kelio eismo taisyklės, o galbūt net ir kitų procedūrų taisyklės. Pavyzdžiui, baudų išieškojimo procedūras, nes žinome, kad tai yra rimta problema. Bet pirmiausia, reikėtų dar palaukti ir pažiūrėti, kaip veiks ši direktyva. Gal jos pakaks, gal jį atgrasys žmonės nuo neatsakingo vairavimo. Jei ne, tuomet galiu Jūs patikinti, kad komisija nedvėjodama pateiks papildomų priemonių, kurias aš ką tik paminėjau. 22 valstybės narės perkelė šią direktyvą į savo nacionalinius teisynus. Dar šešios valstybės turėtų tą padaryti. Mes su jomis glaudžiai bendradarbiausime tam, kad e, jos imtųsi reikalingų žingsnių. Taigi, baigdama, norėčiau padėkoti Jums dar kartą už tikrai gerą bendradarbiavimą. Ir man bus malonu su Jumis bendradarbiauti ir ateityje, sprendžiant mano minėtas problemas. Ir be abejo, aš tikiuosi, kad Jūs paremsite mūsų iniciatyvą ir kad rytoj patvirtinsime šį dokumentą. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Dabar žodis sutikimas pranešėjai Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai, poniai Bulč. Ir galiu jūs patikinti, kad taip, iš tikrųjų, mes esame pasiryžę su jumis bendradarbiauti. Aš tačiai klausiausi visų, kas, e, kas pasisakė ir suprantu, kad iš tikrųjų reikėtų žengti dar toliau, reikėtų uh, E, konsoliduoti šį tekstą. Kelio eismo sauga rūpia mums visiems ir turime ją rūpintis kiekvieną, kiekvieną dieną. Jei to nedarysime, tuomet e, žengsime atgal. Jūs minėjote, kad e, kai kuriuose šalise labai daug žmonių žūsta transporto įvykiuose. Taip yra dažnai dėl to, kad ir ir kelio eismo dalyviai neatsakingai naudoja kelią, dėl to, kad infrastruktūra ar įranga dažnai yra pasenusios. Taip pat reikia mažinti sužeistųjų skaičių. Ir tik įgyvendindami šią direktyvą, kaip tik ekspertai, mes sugebėsime sumažinti žūstančių kelyje skaičių, 40 tūkstančių, tūkstančių per metus. Nepamirškime, kad e, žuvusie, žuvusie palieka savo šeimos narius, sužeistieji turi visą likusį gyvenimą kovoti su patirtomis traumomis. Komisarė, mes tikimės, kad e, taikomos priemonės pasiteisins ir jūs pati tai ką tik paminėjote pasiūlymus ir tikimės, kad jie padės mums dar labiau patobulinti šį dokumentą. O svarbiausia, mes galėsime užtikrinti, kad mūsų piliečiai galės naudotis keliais, jais keliauti, nebejodami dėl savo saugumo. Pone pranešėjai ir gerbėjai kolegos, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad vyksta ši diskusija Tai yra labai svarbus mūsų bendarbiavimas, nes taip mes kartu prisidedame prie to, kad keliuose žūstų kuo mažiau žmonių. Dėkuoju Jums už diskusiją ir priminu, kad balsuosime dėl pranešimo rytoj. Dėkuoju komisijos nariai. O dabar aš norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininkę. Pone Mogerinį.